Jie man pranešė žinę. Mm, pirmininkas atsiprašo, negalėsintis dalyvauti. O Belgijos institucijos e, man pranešė, kad Jean-Claude Marko buvo e, išrinktas Europos parlamento narius e, pagal netiesioginių rinkimų procedūrą, remiantis ketvirtuoju straipsnių, norėčiau Jums pranešti, kad jo mandatas Liepos 16 dieną 2009 metais buvo panaikintas. O Bulgarijos institucijos pranešė, kad ponė Želeva dabar yra Bulgarijos užsienio reikalų ministrė nuo 2009 metų e, Liepos 27 dienos ir aš norėčiau jai, ją pasveikinti užėmus šias pareigas. O tai reiškia, kad jinai negali dalyva, e, dirbti Europos parlamento nari, e, veikloje. Remiantis 7 straipsnio 3 pastraipą. Taip pat ketvirtuoju straipsniu pranešu, kad jos mandatas taip pat nebegalioja nuo 2009 metų Liepos 29, 27 dienos. Taip pat turiu informacijos, kad Belgijos valdžios institucijos mums pranešė, jog ponas Mark Tarabeli buvo paskirtas Europos parlamento nariu, kuris pakeis Jean-Claude Mako nuo Liepos 16 dienos. O Bulgarijos valdžios institucijos mus informavo, kad ponia Andrija Kovačeva ir pakeis ponę Humaną Želevą nuo Liepos 24 dienos. Remiantis trečiuoju straipsniu, atitinkamų teisės nuostatų trečiuoju straipsniu, taip pat atsižvelgiant į galimus interesų konfliktus, šios šie asmenys negali dalyvauti Europos parlamento posėdžiuose, tačiau išsaugo visas teisės su sąlyga, kad jos pateiks pareiškimą, kuriame pasakys, kad neina jokių pareigų, kurios yra nesuderinamos su Europos parlamento nario pareigomis. Tolesnė informacija. Europos konservatorių ir reformistų pirmininkas pranešė, jog ponas Macmillan Scott nebėra šios frakcijos narys nuo 2009 metų Liepos 27 dienos. Kolejna informacija. Otrzymałem od grup Europejskiej Partii Ludowej. Taip pat norėčiau pranešti, kad Europos liaudės partija ir socialistai taip pat žalieji, Europos konservatoriai ir reformistai, taip pat Europos laisvės ir demokratijos frakcija pranešė apie pakeitimus dėl narystės tam tikrose Europos parlamento delegacijose ir komitetuose. Detales jūs matysite šiandieninio posėdžio.